įgaliojimus, pateikino jo par, e, prašymą. E, ponas Rebeka prisijungia prie EKR frakcijos nuo šio mėnesio trečios dienos. Ponas Ujazdovski paliko EKR